pasiūlytos kandidatūros užims vakuojančias vietas. Dėl pakeitimų susijusių su 2015 metų biudžeto programa pateikimo komitetai ir taip pat tie nariai, kurie pasirašė po 40 narių rezoliuciją dėl pakeitimų, galioja e, rugsėjo ketvirtosios dienos 12 valanda, kaip paskutinė pakeitimų pateikimo data. Tai yra 12 valanda rugsėjo 4. 14 metų e, rugsėjo 11 dieną frakcijos gali pateikti savo pakeitimus taip pat iki 12 valandos. Atitinkami komitetai taip pat pagal 31 straipsnį pateikė tam tikrus pakeitimus